Uh, good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Mėlysiams draugams, skirsiu šiek tiek laiko, kad jie užsidėtų ausines, jeigu jų reikia, ir susirastų vertimą į tą kalbą, kokia jiems reikalinga. Turbūt matote, e, koks yra jūsų kalbos numeris užsidėkite ausinės ir susirasit. Aš vis tik kažką kalbėsiu, kad jūs suprastumėte, ar vyksta vertimas ar ne. Norėčiau priminti, kad prieš keletą minučių prasidėjo neįliniai pietus, kurių metu mes prisiminėme Sakarovo premijos laureatus ir mūsų kovą už žmogaus teisės Europos parlamente ir Europos Sąjungoje. Mums e, tai labai didelė garbė. Tai vyko šalia e, Simono, Simonos Veilagoros ir Solidarumo gatvės. Ir e, mes 12 Sakarovo premijos laureatų priėmėme šiandien. 12 asmenų, kuriems buvo suteikta Europos parlamento premija. Puikiai žinome, kad Iš tiesų, tų nugalėtojų skaičius yra kur kas didesnis, nes jūs atstovaujate šimtus tūkstančių žmonių visame pasaulyje. Jūs atstovaujate piliečius, kurie nori pakeisti savo valstybių padėtį. Dėkoju jums visiems už jūsų didžią kovą ir didingą pavyzdį Taip pat ir mums visiems esantiems Europos Sąjungoje. Čia sėdėdamas tarp e, jūsų, kurie kentėjote žmogaus teisų labui e, tarpe, e, galiu pasakyti, kad mes kartais žmogaus teisės priimame kaip savaime suprantamą dalyką. Tačiau artimiausiai ateityje mes turėsime melktis atsakingiau Mes e, turėtume dirbti visame pasaulyje, kovodami žmogaus teisės. Jūs atstovaujate nevyriausybinės organizacijas, pilietinė visuomenė, žmogaus teisų aktyvistus, jūs esate teisininkai, žurnalistai, žmonės kalbėję e, vardu tų, kurie negali laisvai kalbėti patys. Ir jūs daug nukentėjote dėl tos drąsos. O mes Europos parlamente manome, kad e, tai yra savaime suprantama mums. Tačiau diktatoriams tai nėra savaime suprantama, kad pagrindinės teisės neapsiriboja tik teisė į gyvybę ir į e, fizinė sveikata, tai yra ir laisvė, ir žodžio laisvė, religijos laisvė, minties laisvė, susibūrimų laisvė. Be jų pasaulyje dominuos tik priespauda ir keletos žmonių uh, E, valdymas orientuotas į keletą žmonių. Europos Sąjunga e, puikiai žino, kad laisvė nėra savaime suprantamas dalykas. Mūsų piliečiai yra kentėję nuo to praeitįje. Mes žinome, kas yra priespauda. Todėl mes, ES, esame atsakingi už tai, kad būtume tuo šviešiančių švyturių tamsoje, rodančių, kad egzistuoja e, gražesnis kelias Ir pagrindinės mūsų puoselėjamos vertybės nėra tik europietiškos, jos yra pasaulinės, visuotinės, jos turi būti suteikiamos visiems ir kiekvienam visame pasaulyje. Dar kartą pakartosiu, mes visi kovojame už visuotinės vertybės. Mėly draugai, šiandien neįlinė proga. Mes, Europos parlamentas, manome, kad esame ypatingai atsakingi už Sakarovo premijos laureatus Premija negali būti tik tai e, paprasta metinė premijos suteikimo ceremonija Strasbūrė. Aš asmeniškai taip manau. Todėl mes ir pasiūlėme sukurti tokį laureatų tinklą, kuris tarnautų kaip e, pagrindas keistis mintimis, e, patirtimi, mokytis vieniems iš kitų. Mes turim mokytis iš jūsų, gerbiami Sakarovo premijos laureatai. Mes turime nuolat palaikyti ryšį su savo laureatais ir toliau naudotis jūsų veikla, jūsų patirtimi. Tai yra itin didelė vertybė visam pasauliui. Šiame e, kontekste sunku su, būtina suprasti, kaip greitai pasaulis keičiasi ir rytuose, ir pietuose nuo ES. Matome, kaip kuriama istorija žmogaus teisų ir demokratijos puoselėjimas e, labiau negu kada nors anksčiau turi būti mūsų pagrindinė vertybė. Mes negalime apsiriboti tik valstybių narių nacionaliniais interesais. Daugiau turime kalbėti apie užsienio politiką. Mums tai yra bendras siekis, bendra prievolė. Negalėčiau nieko gražiau suformuluoti kaip Aung San Suu Kyi, kai ji kreipėsi į laisvasias visuomenės. Prašau, pasinaudokite, turime laisvę, kad propaguotumėte mūsų laisvę. Mes žinome, kad politiniams pokyčiams nėra vieno scenarijaus. Kiekviena valstybė, kiekviena visuomenė, kiekviena nauja lyderių karta turi susikurti savo scenarių. Tai buvo Serbijoje, Portugalijoje, Rytų ir Vidurio Europoje, Serbijoje, Moldovoje, kitose Europos valstybėse. Šiandien tai matome arabų pasaulyje. Mes nesėdime čia tam, kad jūs mokytume. Mes norime padėti paremti įgyvendinti siekius tų, kurie nori esminių pokyčių. Ir svarbiausia mums keistis nuomonėmis keistis mintimis, kad bet kokie politiniai pokyčiai atspindėtų visuomenės valią, pirmiausia, jie turi būti pagristi visą apimančių e, visuomenės politinių dialogų. Už tai mes esame atsakingi šiandienos pasaulyje. Žmonės, politinės partijos, pilietiniai judėjimai turi turėti garantuotą teisę kritikuoti reformas ir reikalauti greitesnio keitimosi tempo. Dėl to jie neturi bijoti valdžios, o taipgi yra daug kur pasaulyje. Galėčiau jums priminti, pavyzdžiui, padėti Tibete ar smurtinė priespauda prie ir karinėmis priemonėmis, ar nepagrista teisinė priespauda pilietinėms organizacijoms, ar religinėms organizacijoms, ar nevyriausybinėms organizacijoms. Tai yra nepriimtina. E, naujienos ateinančios iš Sirijos ar Egipto kelia didelį susirūpinimą. Bet yra ir įkvepiančių ženklų visose pasaulio regionuose. Atsiranda viltis, kad Mienmaro administracija įgyvendins savo pažadus ir galės toliau įgyvendinti būtinas reformas ir dialogą, e, vedant į tikrą valstybės demokratėjimą. Bus garantuotos pagrindinės laisvės. Kaip žinote, Anksansučiai, mūsų Sakarovo premijos laureatai, kurią aš, kurią aš, citavau, kurią aš citavau, ir jos e, nacionalinė demokratijos lyga yra tos kovos pirminėse gretose. Žinoma, mums svarbiausias klausimas yra, kaip galime padėti pereiti prie demokratijos. Pirmiausia, mūsų bendros vertybės ir piliečių interesai turi išlikti visų mūsų veiksmų centre. Todėl šis parlamentas reikalauja daugiau išteklių, kad galėtume padėti rinkimų stebėjimui, rinkimų procesams, demokratinių institucijų kūrimui, pilietinės visuomenės raidai, politinių partijų atsiradimui pereinamojo etapo valstybėse. Antras dalykas - vidutinės trukmės laikotarpių gerovės kūrimas yra įmanomas tik tai, kai bus tvari politinė administracija, politinis stabilumas. Tai yra savaime suprantamas klausimas. Praėjus metams ar dviejiems metams po revoliucijų, po didelių pokyčių vedančių į demokratiją, iškyla ateities valstybės e, gerovės klausimas. Ta privalome suprasti, tai ypač rūpi jaunimui. Jaunimas turi turėti aiškiai ateities perspektyvą. Europos parlamentas ir toliau teiks, kad pagalba turi būti nukreipta į tą tikslą, į jaunimą ir specialius projektus e, skirtus tam. Trečias dalykas - ilgalaikėje perspektyvoje reikėtų skatinti sukurti modelį, kuris būtų panašus į tą, kurį pritaikėme savo žemynį ir kuris pasiteisino. Mes tuo modeliu tikime ir pasitikime iš savo patirties ir apsilankimų į Šiaurės Afriką, artimuosius rytus, į vakarų Balkanus, anksčiau į rytų Europą. Aš esu pakankamai įsitikinęs, kad palaipsnis mūsų kaimynų integravimas ES ir mūsų kaiminių santykių pagerėjimas gali būti varomoji tvarios demokratijos jėga. Žinoma, mes negalime suteikti narystės teisės visoms valstybėms esančioms kaiminystėje. Mes galime kalbėti apie tikrą partnerystę pagrįstą taika ir klėstėjimu. Ir aš esu tikras, kad tai pasiteisins. Tai bus e, e, situacija, kuri bus naudinga abiems pusėms. Ir mes norime eiti tą kryptimį. Ponios ir ponai, baigdamas aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie technologijų ir socialinės žiniasklaidos reikšmę, skatinant demokratiją ir remiant pilietinę visuomenę. Devintajame dešimtmetyje mūsų pagrindinis ginklas solidarumo judėjime Nuo pat pradžios, kai dar buvo pritaikytas maršalo judėjimas, po to, kai E, prasidėjo 1989 m. pavasario e, įvykiai, e, buvo rašomoji mašinėlė, ranka parašytas laiškas, išsakytas žodis. Šiandienos aktyvistai laimiai turi internetą, mobiliuosius telefonus, socialinius tinklus. Jiems šiek tiek geriau bet ir e, tai kelia tam tikrų pavojų. Žinome, kad daugelis tarp e, Sakarovo laureatų naudojosi e, tokiomis priemonėmis. Hudža yra Kinijos kibernetinis disidentas, jo tarp mūsų šiandien nėra. Būtent YouTube e, video medžiaga, Facebooko tinklo žinutės ir Twitterio žinutės išjudino arabų pavasarį bet naujos technologijos taip pat reiškia, kad atsirado nauja fronto linija tarp tų, kurie naudoja tas priemonės laisviai propaguoti ir tų, kurie nori tuos tinklus pasinaudoti kontroliai, priežiūrai, cenzūrai. Todėl mes dabar net nebegalim būti tikri, ar geriau ar blogiau dabar yra e, tai, kad jūsų šalis gali naudotis tokiamis technologijomis. Kartais man atrodo, kad mano valstybėje buvo lengviau kai tokių technologijų nebuvo. Labai atvirai galiu Jums pasakyti. Tai iškelia naujų iššūkių mums, kuriant naują politiką žmogaus teisėms apsaugoti. Bet tai yra ir sritis, kai ypatinga, bendro, kai ypatinga atsakomybė tenka bendrovėms, tarptautinėms bendrovėms. Jos yra atsakingos taip pat už pokyčius. Jos gali nepaprastai daug prisidėti prie e, žodžio minties e, laisvės įtvirtinimo. Bet lygiai taip pat tos e, daugia nacionalinės bendrovės gali tapti priespaudą vykdančių režimų ginklas. Ponios ir ponai, kai kas arabų pavasario įvykius vadina interneto revoliucija, būtent dėl naujų komunikacijos technologijų galingos jėgos. Bet ne Facebookas ir ne Twitteris sugriovė priespaudų režimus. Žinoma, kad ne. Galiausiai žmogaus dvasia ir laisvės ir pokyčių troškimas davė tokį rezultatą. Laimėjo idėja žodis toliau išlieka galingiausias ginklas. Nepamirškime to. Kartą Benazir Buto pasakė, pacituosiu, galima uždaryti kalėjimą žmogų, bet neminti. Galima ištremti žmogų, bet neminti. Galima nužudyti žmogų, bet neminti. Idėja yra tai, kas sieja mus visus laisvė. Labai ačiū, kad atėjote ir ačiū, kad esate su mumis. Dėkui. To, to Dabar norėčiau perduoti žodį ponui Sergei Kovalev. Mes apie jį kalbėjome prieš keletą metų, kai svarstėme, kam skirti Sakarovo premiją. Mes taip pat svarstėme galimybę tuo metu sukurti Sakarovo premijos laureatų tinklą. Ir nusprendėme, kad pirmininkavimo pareigas užims Memorial organizacija ir ponas Sergei Kovalek Memorial vardu yra šio tinklo bendra pirmininkis. Taigi, gerbamasis bičiuli, iš Rusijos. Norėčiau suteikti Jums galimybę pasisakyti. Jūs esate Memorial Rusijos nevyriausybinės organizacijos pirmininkas. Ir nuo šios organizacijos įkūrimo 89 metais ji siekia skatinti informacijos sklaidą apie žmogaus teisų pažeidimus Rusijoje. Ši informacija mums yra labai reikšminga. Jūs taip pat įkūrėte pirmą žmogaus teisų asociaciją Sovietų sąjungoje. Ta padarėte 1969 metais. 68-aisiais netgi. Taigi, Sakarovo premijos laureatai 2009 metais. Buvo taip pat ir Sergei Kovaliu, bet Liudmila Aleksejeva taip pat. Ačiū Jums, kad atvykote ir Oleg Orlov. Apgailestauju, kad ponia Olova negalėjo atvykti šiandien į šį renginį, bet džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jūs Jūs kovojate Rusijoje už žmogaus teisės jau daugiau kaip 40 metų. Pone Kovalev, pone Aleksejeva, suteikiu galimybę pasisakyti jums. Pirmiausia, ponui Kovalev ir po to poniai Aleksejevai. Taigi prašau. Спасибо, господин президент, за вашу... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų kalbą, kuri mane sujaudino. Norėčiau pasakyti šį beitą apie Olegą Orlovą. Jis negalėjo atvykti čia dėl svarbių techninių priežasčių. Jis šiuo metu yra Minske. Jis dalyvauja teismo procese, apie kurį turbūt šiandien mes labai nemažai girdėsime. Leiskite man pradėti. Ši konferencija yra skirta Sakarovo premijai ir tai nėra atsitiktinis renginys. Europos parlamentas prisėmė atsakomybę ir garbę skirti Sakarovo premiją. Jungtinėje Europoje, susijungusioje Europoje vyrauja Sakarovo dvasia. Ir apie tai aš norėčiau pasakyti keletą žodžių. Sakarovas buvo realios politikos atstovas. Bet nepaisant to, jis visuomet norėjo pasitraukti iš tos srities. Ir tai buvo didžiausias jo siekis. Pagrindinė jo idėja buvo ta, kad realioji politika niekur tavęs nenuveda. Kartais ji yra amorali ir net gali kelti pavojų. Pavojų mums, mums visiems. Visi Sakarovo premijos laureatai yra kilę iš valstybių, kuriuose yra problemų ir sunkumų. Atrodo, kad ne vienas laureatas nėra vakarų Europos šalies atstovas. Tačiau mus vienyje arba turėtų vienyti visos visuotinės vertybės, kurios yra kilusios iš europinės kultūros. To negalima apeiti, tos vertybės yra visuotinės, bet jos susiformavo dėl europinės ir krikščioniškosios kultūros. Todėl dabar verta staptelti ir susimastyti, kodėl šalys, kurios suformavo šias vertybės, nėra čia atstovaujamos, kodėl nėra laureatų gavusių šią premiją iš šių šalių. Na, todėl, kad pasaulyje susiklostė sudėtinga situacija, daug kraujo yra pralieta, bet mes, manau, nesuprantame, kad krizė, kuri drebina mūsų tarpusavyje susijęta pasaulį, yra ne ekonominė krizė. Tai yra labiau visuotinė globalinę teisinio, kultūrinio ir socialinio pobūdžio krizę. Ir iš tiesų, kaip jau ir sakiau, Sakarovas norėjo atsitraukti nuo tos realiosios politikos. Ir apie tai jis pradėjo kalbėti 69 metais. Dėja apie tą buvo pamiršta pasaulyje. Dėl to ir kilo tiek daug sunkumų. Aš norėčiau pateikti labai trumpą asmeninį pavyzdį. Mano gerbiamas bičiulis, kuris yra realiosios politikos gynėjas. Kartą mes svarstame Jaltos konferencijos klausimą. Šalis laimėtojos, kurios laimėjo prieš Hitlerį. Alijanso šalys susėdo su Stalinu ir pasidalino savo laimėjimą ir paveikė šimtų milijonų europiečių gyvenimus savo sprendimu. Tai yra tiesiog siaubinga, mane tai šokiruoja. Mano bičiulis pasakė, kad aš esu teisus, bet jis manęs paklausė, jeigu tu būtum dalyvavęs Jaltos konferencijoje, kągi tu būtum padaręs, kokį kitų sprendimą būtum buvęs priverstas priimti. Iš tiesų šis klausimas mane supurtė ir man atėjo mintis, kad aš turbūt būčiau pasielgęs lygiai taip pat kaip ir Winstonas Čerčilis. Ir tai yra klausimo šerdis susijusius su šio laikiniu pasauliu. Negalima taikiai gyventi tokiame pasaulyje, kuriame gali būti surinkta dar viena Jaltos konferencija. Kai europiečiai gali sumokėti kitų europiečių laisvę. Ir būtent ši mintis ir buvo pagrindinė Sakarovo puoselėjama idėja. Nežinau, ar buvo kitų asmenų, kurie kentėjo taip stipriai, kai būdavo sulaikomi ir neteisingai kaltinami kiti žmonės kaip Sakarovas. Jis tiesiog fiziškai galėjo jausti kitų žmonių kančių skausmą. Ir jo pastangos buvo rasti naują politinę paradigmą. Sakarovas ne vienintelis puoselėjo tokią mintį, buvo ir kitų, kaip Nelsas Saboras, kurie darė kažką panašaus anksčiau, Nilsas Boras, Albertas Einšteinas. ir kiti garbingi asmenys. Ir pamiršau dar vieną pavardę - filosofo, matematiko, logikos, mokslo specialisto. Na, prisiminsiu tą pavardę po kelios minučių. Sakarovas ir Mikhailas Gorbačiovas. Visi buvo asmenys, kurie pasisakė už naują politinę mintį, be kurios pasaulis visuomet bus tam tikrame pavojuje. Taip prisiminiau pavardę - Rasovas kažkaip visuomet pamirštu jo pavardę. Taigi visi mano minėti asmenys e, teigia tą patį. Jie kalbėjo apie ateities pasaulį, kuriame visuotinės vertybės dažnai kartojamos vertybės taps ne tik tušiais žodžiais, bet jos bus realiai įgyvendintos. Aš tikiu, kad Sakarovas buvo giliausias iš tų mąstytojų, kurie kalbėjo apie naują politinę idėją. Deja, šiandien neturime daugiau laiko šiam klausimui apsvarstyti. Ir netam skirta ši konferencija. Bet turime suvokti, kad šias idėjas turime puoselėti. Vieninga Europa pajudėjo kur kas toliau negu kad kitos šalys ar regionai. Galime prisiminti Europos vienijimusi istoriją, ji vystėsi nuo grinai ekonominės sąjungos iki politinės sąjungos, iki vertybių sąjungos. Žinoma, tai kelia daug įvairių prieštaravimų. Galime prisiminti, koks gilikimas ištiko Europinę konstituciją bet prieštaravimus, prieštaringumus galima įveikti. Mūsų pasaulyje egzistuoja galimybė dar vienai Jaltos konferencijai, Hirošimai, Nagasakiui. Jeigu mes gyvename tokiame pasaulyje, tai mes neįveiksime tų naujai iškylančių įvykių. Ir iššūkių, su kuriais visuomet teks susidurti. Man atrodo, kad pirmininko idėja įsteigti Sakarovo premijos laureatų tinklą yra iš ties pagirtina. Tai yra tinkamas padrasinantis žingsnis. Man atrodo, kad toks Sakarovo tinklas turėtų susitikti kartą per vienerius arba dviejus metus ir pasikeisti nuomonėmis. Man regis, kad mums dėrėtų sutarti dėl nuolatinės programos. Mūsų visus vienyje bendra Sakarovo idėja ir mes jos niekuomet negalime pamiršti. Ačiū Jums, ponė Kovaliovai. Dabar norėčiau paprašyti pasisakyti ponę Liudmilą Aleksejevą. Tak, tak. It's okay. Uh, я счастливый и рда. Aš laimingai didžiuojuosi, kad galiu dalyvauti šioje konferencijoje kartu su kitais e, Sakarovo premijos laureatais, kurie per pastaruosius metus e, buvo apdovanoti šią premiją, kurie atvyko iš įvairių valstybių. Ačiū Jums, ponė Buzekai, už šią unikalią galimybę suteiktą mums pasisakyti šioje konferencijoje. ir užsutikta galimybė susipažinti vieni su kitiems, kad mes ne tik skaitytume apie tai, kad vienas ar kitas žmogus gavo Sakarovo premiją, bet ir galėtume akis į akį pasidalinti savo patirtimi bei pabandyti išspręsti kartu bendras mūsų problemas. Mes visi, kurie atvykome iš įvairių valstybių, esame vienijami vienos minties, tai yra Sakarovo propaguojamos minties. Sagarovas buvo mūsų amžininkas. Bet toks amžininkas, kuris negyvena kiekvienoje kartoje, jisai buvo unikalus žmogus. Sakarovo pre, premijos laureatai iš įvairių valstybių, kurie remiasi tą mintimi, jiems Andrėjus Sakarovas yra idealas. Ir mes norime visi siekti šio idealo. Prieš dviejus metus e, Sakarovo premija buvo apdovanoti du Rusijos aktyvistai kovotojai žmogaus teisės, tai yra Sergejus Koveliovas ur, ir e, ponas Orlovas. Ir dabar ponas Orlovas negalėjo atvykti pasisakyti šioje konferencijoje, nes jis e, dabar yra Minske, e, nes Minske vyksta teisme procesas, kuriame teisimas yra Andrėjus Beleckis, žmogaus teisų aktyvistas, kuris yra kaltinamas Minsko režimo. Ir Minske taip pat tame teismo procese vyksta ir, ir žmogaus teisų organizacijos bylos nagrinėjimas. Mes tikimės, kad Baltarusija taps teisinė valstybė, kurioje, kurioje diktatorius bus nuverstas taikiomis priemonėmis. Deja, ponas Beliackis bus tikriausiai bus nusteistas, nutiestas, nes prokuroras e, pareikalavo jam skirti penkerių metų įkalinimo bausmę. Tačiau mes turime sutelkti savo jėgas ir kartu stengtis, kad Andrėjus Beliackis vėl būtų išlaisvintas ir galėtų išreikšti tas mintis, kurios, kurios mūsų visos šervienyje. Aš norėčiau dabar paprašyti mūsų svečių Sakaro premijos laureatų pasisakyti. Aš dabar norėčiau steikti žodį ponė Salimai Kasalį. Jūs esate žurnalistė iš Alžyro, tai reiškia, jūs esate atvykusi iš Šiaurės Afrikos, o šis regionas yra mums tikrai turi sim, simbolinę reikšmę jūsų biografijoje parašyta, kad jūs kovojate už e, moterų teisės ir už žmogaus teisės. Man tai yra tas pats. Galbūt mes turėtume e, pakeisti formuluotę. Nes iš tikrųjų tai yra tas pats dalykas - moterų teisės ir žmogaus teisės. Ir žinoma, jūs kovojate už, e, de, demo, už demokratiją. Jūs esate 1997 metų Sakaro premijos laureatė. Jūs tuo metu dar lankėte mokyklą. Taigi, e, jums tikiu žodį. Okay. No, okay. uh, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums visiems e, už tai, kad čia susirinkote. Labai daug kalbame apie Sakarovo premijos laureatus šiuo metu. Tai puiku. Tačiau manau, kad galbūt Šis momentas yra ypatingas e, tuo, kad e, jis e, yra asocijuojamas būtent su Sakarovu. Mes kalbam apie visuotinumą teisės, vertybių, demokratijos, žmogaus teisų požiūrių. Turime galvoje visus dalykus, kurie sieja mus bendroje kovoje. Ir apie tai kalbame savo susitikimuose. Bet aš manau, kad būtų laikas pakalbėti ir apie E, veikėjų ir veiksmų visuotinumą. Kai 1997 metais aš gavau Sakarovo premiją, ji man buvo suteikta e, dėl mano ypatingų savybių, bet taip pat ir dėl e, mano valstybės aplinkybių, dėl tos istorijos, dėl kovos, kuri vyko tuo metu. Mes e, žinome, kad e, antikolonizmas dar buvo nesena istorija. Tada paaiškėjo, kad tuo metinėmis aplinkybėmis, chaotiškojomis aplinkybėmis daugelis Alžyro draugų e, žiūrėjo į tą šalį iš šalies. Bet jau tada labai e, masiškai buvo mobilizuojami ES pilietinės visuomenės veikėjai, pilietinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos e, žmogaus teisų srityje. Taip pat buvo bandoma įsteigti Europos e, e, asociaciją, kuri leistų politiškai ir e, religijos pagrindų konkretizuoti Alžyro idėją. Mes kalbėjome apie politikų reikšmę ir jų pirmenybę kariuomenės atžvilgių. Paskui mums nebūtinai pavyko tai gyvendinti. 1995 metais alžyriečiai susivienijo ir visos partijos - islamistai, liberalai, demokratai, socialistai - visos politinės partijos susivienijo su pilietinė visuomenė ir žmogaus teisų gynėjai susivienijo politinio tikslo pagrindu. E, tai e, buvo artimas ryšys, nes e, visuotiniai klausimai, kova už laisvę, E, Šiaurės Afrikoje ir visų kitų Sakarovo premijos laureatų kova pastaraisiais metais yra susijusi su politiniu siekiu, socialiniu siekiu ir mes tuos siekius siekiame realizuoti vietoje, savo visuomenėse, savo valstybėse, bet ir pasauliniu mastu. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta prieš man kalbant. Demokratija ir visuotinumas, universalumas yra E, bendra visuma. Ir būtent tai turi pagrysti mūsų dialogo pagrindą, dialogą. Ir mes kartu turime sakyti dalykus, kurie ne visuomet būna malonus kitiems. Kai aš gavau premiją 1997 metais, Alžyro politikos priešininkai sakė, ta, o ta Sakarovo premija, tai e, kasgi čia yra, kodėl e, netiek daug jos duodama, kodėl ji nepaskirstoma daugeliui, niekam ji nėra skirstoma. Todėl, kad um, tai yra simbolinis paskatinimas ir tokių skatinimų negali būti daug. Aš nenoriu monopolizuoti e, tribūnos, bet šiandien, kai matome arabų pavasario įvykius, matome, kad tai yra kova atspindinti mm, dešimtmečių siekius. Tokie protrukiai prasideda po ilgo tylėjimo ir mes kartu su e, žiniasklaidos pagalba turime mobilizuotis ir materializuoti tai, kuo mes tikime. Pane Madame Michel Alioli e, kalbėjo apie gilių veiksmų, gilių siekių atskleidimą. Tuo yra pagristi santykiai tarp mūsų valstybių. Ir aš galėčiau gana griežtai pasakyti, kai man buvo duodama Sakarovo premija, tai reiškia gyvenimo išgelbėjimą man. Turbūt taip buvo. Ir jeigu aš būčiau kalbėjusi taip, kaip kalbu čia, toje aplinkoje, iš kurios aš atvykau, tai nežinau, kas būtų atsitikę. Aš žinau, kad kiti alžyriečiai neturėjo teisės išsisakyti taip, kaip aš. Praėjus keletai savaičių po to, kai išgavau Sakarovo premiją, kai aš e, išsakiau tai, ką daugelis alžyriečių galvojo, mes e, Alžyrė priėmėme europiečių uh, E, delegaciją. Ar jūs suprantate, kokią neapykantą tai sukėlė mūsų valstybėje? Tai e, buvo dalis alžyriečių buvo dėkingi, o kiti e, reiškė didelį pasipiktinimą. Jūs turite suprasti, kiek mes kentėjome ir kiek mes praradome per savo veiklą, kiek kenčia žmonės gyvenantis nedemokratinėje valstybėje, e, kai e, žodžio laisvės suteikimas prilyksta vilties suteikimui. E, dvasios laisvės suteikimas turi atsispindėti politinėje veikloje. Ir mes turime suprasti, kad diktatoriai irgi negali visuomet pasikliauti savo kariuomenėmis, savo kontingentais, e, savo įtakai tvirtinti. E, baigdama aš e, išsakysiu vieną pastabą. Atsiprašau, kad mano pasisakymas toks nedisciplinuotas, aš visą laiką noriu pasakyti daugiau negu galima. Manau, kad jeigu tas simbolinis ženklas pripažinti kažkur planetoje veikiančių žmonių veiksmus E, atsispindėtų politiniuose ir ekonominiuose veiksmuose kasdienybėje, tai e, mes e, po keletos metų tuos veiksmus, kurie dabar vyksta Europoje, galėsime suprasti, kad uh, po kelių metų galbūt atsiras e, Sakarovo premijos laureatų iš Airijos, Ispanijos ar Portugalijos, nes padėtis ir čia nebėra tobula. Be... Ačiū, aišku, į tai reikėtų atsižvelgti, gal nereikėtų būti labai dideliems pesimistams, bet labai svarbi buvo jūsų paskutinė pastaba. Toliau polas Aleksandras Milinkievičius, Baltarusijos opozicija, 2005 metais jis gavo premiją, už tai, kad vadovavo Baltarusijos opozicija ir buvo kandidatas į prezidento postą. Sakarovo premija laureatu jis tapo 2006 metais. Prašom, ponė Milinkievičių, žodis jums. Prezident, uvažiavimai druzija. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly draugai. Man labai malonu būti šiame susitikime. Aš puikiai suprantu jo didelę reikšmę. Dėkodamas organizatoriams Šerengijo, už tai, kad jis, jie mus čia sukvietė. Galiu pasakyti, kad visi kartu mes esame stipresni, mes jaučiame draugo petį, nesuprantame, kiek daug mus vienyje troškimas gyventi laisvėje, demokratijoje, nors mes esame kitose skirtingose žemynuose ir skirtingose valstybėse. Kai esame kartu, diktatoriai elgesi kur kas atsargiau. Jie negali prieštarauti per daug mūsų bendrai nuomoniai. Solidarumas yra didi e, stiprybė. Norėčiau pasakyti, kad dažniausiai tokiuose auditorijose kaip šiandien įvairiuose susitikimuose mūsų draugai mūsų klausia, o kadagi jūs pereisite į demokratiją, kada pas jūs nebeliks diktatūros? Ir mes iš tiesų to labai norime, bet atsakymo iš šį klausimą nežinome, ypač jei kalbame apie laiko terminus tačiau tiksliai žinome, kad laisvė ateis. Ir mes e, iškovosime ją, tai yra mūsų uždavinys. Galiu e, nuoširdžiai pasakyti, kad ir kovoje už demokratiją egzistuoja mada. E, 21 amžiaus pradžioje daugiausia kalbėjome apie spalvotas revoliucijas, ar tai Serbijoje, ar Ukrainoje, ar Gruzijoje. Ir tos revoliucijos sukurdavo tam tikrą kvapo jausmą, kovos už savo uh, garbę, orumą jausmą. Žmonės taip daugiau nebenorėjo gyventi, jie norėjo gyventi kitaip, laisvai. Bet kai tose revoliucijose būdavo pasiekta sėkmė, mes suprasdom, kad pačios revoliucijos nepakanka. Labai svarbu suprasti, ar visuomenė yra pasirengusi tam, ar yra pasirengusi naudotis tuo, kas buvo pasiekta per tą revoliuciją. Jeigu politinė kultūra, ar egzistuoja politinė kultūra, ar yra pilietinė visuomenė, ar yra laisvai rašančių žurnalistų, uh, Ir neretai tos spalvotos rezoliucijos nedavė rezultatų, kurių visi tikėjosi vienoje ar kitoje valstybėje. Tačiau vis tiek tos revoliucijos turėjo didelę reikšmę. Galiu pasakyti, kad ir mes bandėme spalvotą rezoliuciją suorganizuoti. 2001 metais, 2006 metais, kai aš buvau kandidatas į prezidento postą, spalvota revoliucija susidėjo iš to, kad mes e, sakydavom, kad rinkimų nėra. Rinkimų dieną mes kriesdavom žmonės į aikštės ir uh, pasipriešinti diktatūrai, pasakyti, kad mes norime gyventi teisybėje. Ne, tai darėme nepaisant to, kad būdavo grasinama sušaudimu. Būdavo sakoma, kad jeigu rinksitės aikštėse, būsite iššaudyti. Bet žmonės vis tiek ėjo. Ir šiandien matau, kad dažnai yra kalbama Šiaurės Afrikos revoliucijas tai labai svarbus įvykiai. Man tie įvykiai labai artimi, nors aš ir gyvenu Europos centre. Alžyre, e, jo universitete aš dirbau ketverius metus ir aš tą regioną gerai pažįstu. Puikiai prisimenu, kai aš jau pradėjau dažnai lankytis Bruselėje, kad būdavo sakoma, gal ne visos tautos nori laisvės, gal ne visos tautos yra pasirengusios laisviai, gal jos gerai gyvena ir su diktatoriais atrodo tarsi e, visuomenės prie to pripranta. Buvo neatsakančių, kad diktatūra galbūt yra e, priemonė stabilizuoti pavadingus regionus. Ir tie įvykiai parodė, kad ne, taip nėra. Laisvės nori visi, laisvės nusipelno visi žmonės. Diktatorius nėra stabilumo garantorius. Priešingai, anksčiau ar vėliau diktatūra perauga į revoliuciją. Gerai, jeigu ta revoliucija taiki. Todėl, man atrodo, itin svarbu, visų svarbiausia yra suprasti, kad kai mes kovojame už laisvę, tai nebūtinai kažkoks vienas e, pretekstas išjudins e, įvykius. Svarbiausia yra kova už žmogaus mentalitetą, už žmogaus mąstymą. Jeigu mes e, laimėsime e, žmonių galvose, įkurdami demokratiją, diktatorių nebeliks. Aš savo valstybėje sakau, kuo daugiau Europos bus baltarusų galvose, tuo mažiau ten Lukašenkos liks. Mes manome, kad strateginės programos jums palaikant ES yra labai svarbios, kad žmonės geriau suprastų, kas yra demokratija ir kokie jos pranašumai, kokie yra Europos integracijos pliusai ir minusai. Mes tai vadiname valstybės europeizacija. Tai yra labai svarbus reiškinys. Manau, kad mes tokiuose programuose visuomet būsime laimėtojai. Turi būti sukurta taktika, bet be strategijos, kaip priartėti prie ES, nieko nepasieksime. E, buvusiose Sovietų sąjungos e, valstybėse, Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir dabar egzistuoja didelės žmogaus teisų problemos ir be tokių programų mes nieko nepasieksime. Liudmila e, ir Sergejus sakė, kad mums dėl šių problemų labai skauda. Tose valstybėse yra politinių kalinių, jų yra ir Baltarusijoje. Šiandien kalėjime sėdi du kandidatai į prezidento postą. Tačiau būtent dabar Minske vyksta teismo posėdis kuriame yra priimamas sprendimas dėl žinomiausio Baltarusijos žmogaus teisų gynėjo pono Beleckio. Vakar prokuroras pareikalavo, kad jam būtų penkiems metams atinta laisvė visiškai konfiskuojant turtą. Už ką? Už tai, kad Beleskis nemokėjo diktatūrai um, duoklės, o už ką jis turėjo mokėti tą duoklę. Jis pinigus nesaugavo, tai ne jo pinigai. Jis gavo pinigus tam, kad apgintų tūkstančių žmonių, kurie yra spaudžiami valdžios, kad padėtų e, tiems, kurie yra kalėjimuose, kad padėtų joms šeimoms. Ir dabar jis yra teisiamas tarsi už tai, kad nemokėjo mokesčių. Norėčiau paprašyti visų jūsų esančių čia ir klausančių mūsų per internetą. Prašau žurnalistų, palaikykite mus, būkime solidarūs su tai žmonėmis. Tik taip mes galime pasiekti teisybės. Mes to žmonės turime išlaisvinti. Teismas dabar vyksta. Jau dabar pradėjome kampaniją, e, per kurią Alėsius Beliackis bus nominuotas Nobelio taikos premijai 2012 metais. Jis savo ilgalaikę kovą jos nusipelno, jis kovojo už žmogaus teisės mūsų valstybėje, Baltarusijoje, jis nusipelno Nobelio premijos, nes mes norime gyventi laisvę ir joje gyvensime. Ačiū. Thank you very much, Aleksandr. Ačiū, Aleksandrui. Norėčiau dabar suteikti žodį poniai Blankarėjas. Ji yra bendra steigėja įsteigusi organizaciją Moteris Baltais drabužiais. Tai yra neįprasta organizacija, nes ją sudarė žmonos, seserys, dukros įkalintųjų politikų. Ir jūs gavote Sakarovo premijos Sakarovo premiją 2005 metais. Taigi prašom. Presidente, amigos laureados. Ačiū, ponė pirmininkė. Bičiuliai Sakarovo premijos laureatai. Noriu Jūs pasveikinti ir padėkoti savo organizacijos vardu pakvietus mus šiandien į Europos parlamentą. Taigi aš atstovauju visoms moteriams ir mm, reiškiu žuojautą mūsų organizacijos kūrėjai, kuri mus paliko spalio mėnesį ir noriu patikinti, kad mes tęsime taikę kovą. Aš taip pat kalbu Berto Sorel vardu, kuri dabar perėmė mūsų kovos idėjas ir jas propaguoja. Nuo 2003 metų, juodojo pavasario metu, kai Kubos vyriausybė įkalino 75 žmogaus teisų aktyvistus ir jiems skyrė labai ilgas bausmes. Moteris baltais drabužiais pradėjo kovoti už įkalintųjų teisės. Mes pradėjome kiekvieną savaitgalį dalyvauti pamaldose ir ėmėme mobilizuoti žmonės tiek Kuboje, tiek ir visame pasaulyje likusiame žemynę, kad atkreiptume dėmesį į įkalintojų kančias. Mes tęsėme savo darbą. Kuboje pagal žmogaus teisų stebėtojų duomenis 80 aktyvistų yra įkalinta šiuo metu dėl grinai politinių priežasčių. Dėl šios priežasties mūsų organizacija tęsia savo kovą. Ir mūsų kova yra kopijuojama likusioje pas e, šalies teritorijoje. Mes kovojame už piliečių orumą ir už jų teisę į laisvą žodį ir žinias. Mes taip pat e, skatiname skirtingų idėjų e, propagavimą ir teisę kurtis į politinės asociacijas. Mūsų organizacija vykdo kampaniją už informacijos sklaidą ir mes esame teisėtos žmogus teisų gynėjos. Mūsų požiūris yra ideologinis ir mes atliekame svarbiausią vaidmenį kovojant už kubiečių laisvę. Aš norėčiau išreikšti padėką Europos parlamentui, nes parlamentas visuomet mus nuoširdžiai palaikė. Ačiū. And, uh, like to to... Ačiū už šį pranešimą. Dabar norėčiau perėti prie pranešėjų tiksliau, atsiprašau, prie žurnalistų be sienų. 2005 metų laureatai yra žurnalistai be sienų, mes turime vieną jų atstovų, tai yra jų atstovas spaudai, ponas Olivier Vasil. Jūs, kaip nevyriausybinė organizacija, jūs kovojate už spaudos laisvę. O spaudos laisvė yra tokia svarbi bendroje kovoje už laisvę ir žmogaus teisės. Taigi, jums sutikimas žodis. L'invitation, c'est toujours un plaisir pour les lauréats Sakharov de, de se retrouver. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad mane pakvietėte visą laiką labai didelė garbė kreiptis į Jūs, į parlamentą, ar tai būtų Bruselėje ar Strasbūrė. Aš galiu pasakyti, kad e, visuomet e, tokie posėdžiai nėra tobuli, nes visuomet trūksta laureatų. Nors darbo tvarkiai yra labai gera ir išsami, bet turbūt yra įprasta. Į, Ir dabar turime suprasti, kad trūksta keturių laureatų. E, ir e, galiu pasakyti, kad ši Sakarovo premijos šventė dar turi tam tikrą kartų prieskonį. Aš tikiuosi, kad ateis diena, kai tie keturi žmonės galės atvažiuoti ir čia irgi. Europos parlamentas organizuoja labai daug pamastymų dienų ir e, mes dažnai girdime labai gerų pasisakymų E, kalbėtojai atlieka puikią analizę, įvertina situaciją ir po to yra pereinama prie veiksmų. Jau 15 metų aš dirbu su pranešėjais be sienų ir palaikau ryšį su ES institucijomis. Ir jau praėjo nemažai laiko nuo mūsų veiklos pradžios. Labai svarbu yra išlaikyti tą e, nuoseklumo ir drąsos dvasę. E, nuseklumo. E, tai e, ypač reikia, kai kalbame apie ES institucijų reakciją į e, Šiaurės Afrikos arabų pavasario judėjimus. Ir pažiūrėkime, kas įvyko per pasarosius 20 metų. Tie režimai neatsirado e, atsitiktinai. Tie režimai susidarė dėl to, kokią politiką vykdė kai kurie Europos valstybės. Ir aš kalbu tai, apie tai, kaip e, Europos atstovas. Ir arabų pasaulis e, atsirado dėl to, kad Europos parlamentas ir Europos komisija e, prisidėjo prie e, tam tikrų e, reiškinių susiformavimo. Mes nesuprantame, kad iš vienos pusės e, Europos parlamentas rengia tekstus, kuriais yra e, smerkiami įvykiai ir sakoma, kad labai gerai, kad per Facebooką, per internetą yra e, organizuojamas toks judėjimas, bet kita vertus, tarptautiniu lygiu yra priimami sprendimai, kurie iš tiesų tampa labai pavojingais ir keksmingais e, tų valstybių spaudos laisviai. Šiandien, e, norėdami išlikti nuoseklus, matome, kad Europos parlamentas turi balsuoti dėl rezoliucijų, kurios yra priimtinos mums. Tačiau Europos parlamentas neretai nepriima rezoliucijų, kuriuose būtų smerkiamos trečiųjų šalių valstybės, tačiau yra užmirštamos problemos, kurios egzistuoja pačioje Europos Sąjungoje. Tokios rezoliucijos dėl to praranda e, savo, e, pa, savo reikšmingumą, jomis nebepasitikima. E, taip pat yra svarbu išsaugoti europietišką modelį. Europoje pačioje žodžio ir spaudos laisvės atžvilgių pasimės e, akivaizdus regresas, ypač kai kalbam apie spaudos laisvę. Ir jeigu mes to nekontroliuosime, aš e, girdėjau, kas šiandien buvo pasakyta, jūs kalbėjote apie baltąją kortelę, ponė Buzikai, jūs minėjote tam tikrą spaudą, ypač vakar, vakaro spaudą. Ir aš galiu pasakyti, kad europietiškas modelis yra suskilęs. Negalime sakyti, kad kovosime už uh, nukentėjusiųjų dėl uh, savo religinių įsitikinimų uh, kitose pasaulio dalise, o pačioje Europos uh, sąjungoje bus baudžiama uh, 25 milijonų e, žmonių šventvagystė. Aš e, manau, kad ateis laikas, kai e, Sakarovo premija turės būti teikiama europietiškam teisų, žmogaus teisų gynėjams. Tai gali būti Italijos, Portugalijos ar kitos valstybės atstovas. Europa dar e, atstovauja tam tikras vertybės, bet atrodo, kad tos vertybės pradeda dinkti. Aš manau, kad tai yra rimta problema. Taigi aš kalbėjau apie nuseklumą, o dabar dar norėčiau pasakyti, kad reikia veiksmų. E, mes atidarėme vadinamąją Sakarovo, Esplan, e, Sakarovo aikštę. Ir mums visuomet labai malonu matyti, kad Sakarovo vardas atsiranda Bruselio centre, bet e, ta aikštė E, nelei, ne, ne, nėra pakankama, nes nėra atidaromi vadinamieji Sakarovo namai. Jeigu Bruselėje nebus e, galima sukurti tokio tinklo, kuris apimtų žurnalistus, advokatus, e, žmogaus teisų gynėjus, tam tikrus visuomenės veikėjus, tai mes nieko nepasieksime, nes dabar e, aš galvoju apie labai konkrečius uh, žurnalistų veiksmus skirtingose pasaulio dalyse, Baltarusijoje ir kur kitur. Prisiminkime uh, žurnalistų besieno veiklą. Sakharovo premija yra tarsi pavienis atskiras objektas. Tokie Sakharovo namai būtų labai naudinga, tai sukurtų tam tikrą uh, galę tokiame svarbiame mieste kaip Bruselis atsirastų daugiau galimybių ir leisime e, su, išnaudoti tas galimybės. Vadinamieji prieglopšio miestai galėtų egzistuoti. Prisiminkime Nasrin, ji turėjo keliauti iš vienos šalies į kitą. Tokie prieglopšio namai vadinamieji egzistuoja jau trejus metus ir jos, jai dar grėsmė nepradingo. Ir jeigu mes galėtume tose Sakarovo namuose uh, pasinaudodami uh, E, Sakarovo tinklais, žiniasklaidos tinklais sutelkti visus žmogaus teisų gynėjus, mes galėtume kur kas aktyviau, e, efektyviau išspręsti problemas, apie kurias mes čia visi kalbėjome. Ačiū. Ačiū už Jūsų pastabas. Aš esu tikras, kad mes e, kovosime už mūsų idėjas. Mes panaudosime visas priemonės, taip pat ir ES. Taigi aš visiškai sutinku su jumis iš esmės mes nesame saugus niekur. Ir e, manyčiau, kad mes e, prieime bendros nuomonės čia, kaip pranešėjai. Ir galbūt kas nors norėtų pasisakyti, trumpai pasisakyti, prašome, kolega. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau E, suskirstėsi savo pastabas į dvi dalis. E, aš e, jau anksčiau buvau pasirengęs užduoti šį klausimą, tačiau dabar po šio pranešimo apie žurnalistus be sienų man kilo antra mintis. Aš manau, kad tie konkretus pasiūlymai, kurie nuskambėjo šioje salėje, turėtų būti aptariami daug dažniau. Aš šiandien išgirdau tokios informacijos, kurios aš anksčiau nežinojau. Europos piliečiai turėtų daugiau kovoti, tiksliau, e, turėtų daugiau stengtis e, siekti e, laisvės ir ypač spaudos laisvės įvairiose srityse. Vadinasi, Europos lygmenių mes turime nuveikti daugiau. To yra iš mūsų prašoma. Tačiau subsidiarumo principų vadovaujantis to nebuvo įmanoma iki šiol. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturime imtis atitinkamų priemonių, kurios peržengtų nacionalinės ribas. Mes turime laisvę skatinti spaudos laisvę, žodžio laisvę skatinti visoje Europoje. Dėl to tamo superia visa Europos Sąjunga. Tačiau spaudos laisvės nebūtina reikalauti tik tai tokiais atvejais, kai kalbama apie rinkimus. Čia ir, ir e, Vengrijoje, pavyzdžiui, reikalavimas, turi būti reikalavimas spaudos laisvės. Dabar e, norėčiau šį vietą pasakyti mūsų e, e rusų draugams. Kai mirė Jelena Bonner, mm, Andrėjo Sakarovo našlė, e, aš perskaičiau, kad e, Sakarovo premijos nuostatai turėtų būti pakeisti ponas Resusai Portugalų žurnalistas parašė tokį prašymą. Nes ponia Bonner buvo ne tik tai Sakarovo žmona, bet ji buvo tarsi kovos už žmogaus teisės Rusijoje variklis. Apskritai yra kovos už laisvę ir tiesa simbolis. Tai e, būtent jinai turi būti taip pat įtraukta į šios premijos nuostatus. Todėl turėtų būti galbūt premija šita pervadinta jos pavardė. Aš dabar norėčiau paklausti e, Rusijos atstovų, kągi Rusijos visuomenė manytų apie tokį premijos pervadinimą. Ne tik dėl to, kad taip būtų užtikrinta lyčių lygybė, bet ir, ir todėl, kad turėtų būti vertas ir jos darbas kovojant už žmogaus teisės. Ačiū. Ar yra kitų pastabų? Aš e, esu tikras, e, ponė Tavarisai, kad mes turėtume bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, e, pavyzdžiui, Europos taryba. Tai yra mūsų įsipareigojimas. Nes mes esame įsipareigoję skatinti ir kovoti už žmogaus teisės ir už spaudos laisvę kartu su Europos taryba. Tai prašome, kas dar norėtų pasakyti. Gal pristatykite. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš esu Anver Misatori, esu e, Irano žmogaus teisų gynėjas veikiantis Europoje. Norėčiau Jums pasakyti, kad Europos parlamentas ir jungtinės tautos jau daug kartų yra pasmerkę žmogaus teisų pažeidimus Irane. Tačiau gaila, kad šiandien nėra nei vieno kovotojo ir, e, iš Irano čia. Jūs puikiai žinote, kad žmogaus teisų padėtis Irane yra nepaprastai sudėtinga, katastrofiška. Jūs e, žinote, kad Irane yra e, visa eilė nuteistųjų mirties bausmiai Ir jau keletą dienų, prieš keletą dienų e, Irano režimas sukūrė vadinamąjį halalo internetą. Tai yra tam tikras e, ir informacijos suteikiamos Iranui filtras. Žinote, kad du Irano gydytojai, broliai, kovojo e, neformaliai už tai, kad Irano žmonės gautų informaciją apie AIDS ir dėl to jie buvo įkalinti penkeriems metams. Aš e, manau, kad tie žmonės irgi nusipelno Sakarovo premiją, prem, atsiprašau, Nobelio premijos. Aš... Sakarovas, atsiprašau, premijos. Aš norėčiau, kad jūs atgytumėte į tai dėmesį. Uh, please. Ačiū už pasisakymą. Prašau, jeigu norite kažką pridurti, galite pasisakyti, galite pateikti pavyzdžių iš savo šalių, nes čia susirinkę atstovai iš įvairių pasaulio valstybių. Kiekviena pastaba yra labai svarbi, bet noriu priminti, kad antrą valandą mes tęsime savo konferenciją ir dar turime prieš akis visą dieną. Ačiū. Galbūt aš galėčiau atsakyti dėl pasiūlymo keisti Sakarovo premijos pavadinimą. Reikėtų pasakyti, kad dabar laikomasi tokios nuomonės, kad ponia Bona tikrai suvaidino svarbų vaidmenį Tačiau tai nėra visiška tiesa. Jie susipažino po to, kai Sakarovas buvo paskelbęs pirmą savo leidinį 69 metais. Taip, ji buvo labai svarbi žmogaus teisų gynybos judėjimo atstovė, labai svarbi šeimos narė. Ir jos atminimą tikrai reikia gerbti ir saugoti. Galbūt galima įsteigti naują premiją, bet keisti jau ilgą laiką egzistuojančios premijos pavadinimą, man atrodo, nebūtų labai veiksminga. Įsivaizduokime, jeigu uh, būtų pakeistas Nobelio taikos premijos pavadinimas. Nobelio Švaicer Kasam premija, jeigu dabar būtų pavadinta Nobelio taikos premija. Tiesiog noriu pasakyti, kad susiklostė tokia tradicija, kad Sakarovo premija teikiama jau ne pirmus metus. Aš manau, kad atsirastų rėmėjų būtų galima įsteigti ir boną premiją, kuri būtų teikiama nusipelniusiems asmenims. Ir ta premija taip pat galėtų tapti labai svarbia. Tai tokia būtų mano reakcija, mano atsakymas. Your... Ačiū, ačiū už pastabas ir paaiškinimus, gerbėmieji. Noriu pasakyti keletą žodžių, baigiant šią įvadinę pirmąją sesiją. Europos parlamentas be jokios abejonės tęs darbą žmogaus teisų srityje. Mes ir toliau renksime pranešimus ir siūlysime rezoliucijas skubos tvarka, kurios taip pat yra labai svarbios. Yra atvejų, konkrečių atvejų, kuriuos reikia ginti ypatingai. Bet iš esmės mes remiame jūsų šalių pilietinės visuomenės. Kaip ir buvo pasakyta, žmonės turi keisti situaciją, turi keisti sistemą, kad ji pasuktų demokratijos keliu. Visa tai reiškia bendradarbiavimą bendrą darbą su šimtais tūkstančių jūsų šalių piliečių. Tai yra svarbiausia. Mums nepaprastai svarbu, kad tose šalyse dirbate jūs. Dėl to mums bus tik lengviau, jeigu mes tą bendradarbiavimą sustiprinsime. Gruodžio mėnesį vyriausioji įgaliotinė, komisijos vicepirmininkė, ponė Ašten, pristatys ES žmogaus teisų peržiūros ataskaitą Europos parlamentui. Tai yra demokratinio atskaitingumo proceso dalis ir mes tą ataskaitą labai išsamei nagrinėsime. Europos išorės veiksmų tarnyba, mūsų diplomatai yra pasišventę žmogaus teisų klausimams žmogaus teisų klausimai yra labai svarbus. Ir mūsų tinklas, Sakarovo premijos laureatų tinklas, taip pat yra labai svarbus. Mums svarbu suburti laureatus į vieną vietą. Ir aš tikiuosi, kad tokių susitikimų mes dar suorganizuosime. Norėčiau pasakyti, kad galbūt jis įvyks jau kitais metais arba po dviejų metų ir tikrai ne vėliau negu kad po dviejų metų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes esame kartu. Kaip e, jau buvo pasakyta, jeigu mes esame drauge, mes jaučiamės geriau, mes esame stipresni Mes esame kur kas stipresni kovodami už žmogaus teisės. Linkiu Jums gerų diskusijų, kurias pradėsite antrą valandą, o vėliau Bozar vyks dar vienas susitikimas. Ir noriu grįžti prie to, kad žmogaus teisės galima prilyginti moterų teisėms, tai yra tas pats. Bet Pabaigai noriu pasakyti, kad dabar mūsų laukia pietus, taigi skanaus ir ačiū.